Taigi, leiskite man pasveikinti mūsų ypatingą viešinę. Jie atlydė visą delegaciją ir mes tikrai labai džiaugiamės galėdami pasveikinti pas mus atvykusią ministrę, taip pat ir Brazilijos parlamento delegaciją. Tikrai labai svarbus susitikimas. Mes žinome, kad jūsų šalis Brazilija padarė daug pažangos. Ir ta pažanga itin svarbi puoselėjant santykius tarp Brazilijos ir Europos Sąjungos. Taigi, dar kartą, kuo nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti Brazilijos ministrę atvykusią pas mus. Labai ačiū, kad atvykote į Europos parlamento Žemės ūkio komiteto posėdį. Taigi sveikinu e, ministrę Katją Abreu, kuri pas mus atvyko. Kaip jau sakiau anksčiau, jie atvyko kartu su parlamento narių delegacija. yra vardėmos svečių pavardas. Taip pat norėčiau pasveikinti ir Europos parlamento narius, kurie dalyvauja šiame uh, posėdėje. Taip pat norėčiau pasveikinti ir ambasadorių Mačado. Sveikinu visus atvykus į šį posėdį ir atleiskite, jeigu atleiskite, kad negaliu įvardinti visų jūsų pavardžių. Taip pat šiame posėdėje dalyvauja ir delegacijos ryšiams su Brazilija nariai. Ir norėčiau ir juos nuoširdžiausiai pasveikinti. Kaip jau sakiau pradžioje, ministrė priemė mūsų kvietimą ir apsilankė Europos parlamente tikrai labai svarbus yra komerciniai santykiai tarp Brazilijos ir ES, aš apie tai jau kalbėjau anksčiau. Taip pat e, labai didelis vaidmuo tenka ir, ir, ir Brazilijos eksportui. Gerbiama ministrė, sveikinu dar kartą atvykus pas mus ir iš karto norėčiau Jums ir suteikti žodį. O paskui suteiksiu žodį e, politinių frakcijų koordinatoriams. Na, o galiausiai kiti Europos parlamento nariai galės pateikti savo klausimus. Taigi, iš karto suteikiu žodį ministrai, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamento Žemės ūkio komiteto pirmininkui, ponui Sikirskijai, taip pat visiems kitiems nariams, EFET komiteto nariams taip pat ir Agri komiteto nariams, kuris yra labai svarbus tiek visai Europai, tiek ir Brazilijai. Taip pat iš anksto dėkoju visiems, kurie buvo atsakingi iš techninės pusės už mūsų sustikimą ir apskritai dėkuoju visiems, kurie e, užtikrina sklandų Europos parlamento darbą. Mes buvome jau Paryžiuje e, prieš tai, o po to vyksime į Ženevą. Lemuš, ponas Lemuš yra Senato e, Žemės ūkio komiteto vadovas, o ponas Abreu yra Žemesniųjų rūmų Žemės ūkio komitetas senatorius Martinis, taip pat an, senatorė Anastasija iš Minažerais valstijos, ji dabar yra senatorė, taip pat ponas Kolatų iš Santa Katerina valstijos, taip pat yra atstovų iš Gojaš valstijos ir Esu dėkinga ambasadoriui Martiniš už tai, kad mus sutiko ir priėmė čia Briuselyje kartu su visais mūsų lydinčiais asmenimis. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai. Taip pat visi kiti, kitų institucijų atstovai šią popietę turi puikią progą kreiptis į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto Europos parlamente narius. Kreipiuosi aš, Brazilijos Žemės ūkio ministrė. Glustai norėčiau Jums pristatyti mūsų valstybės požiūrį į klausimus susijusius su priekyba, žemės ūkio produktais, taip pat maisto tiekimu gyventojams visame pasaulyje. Kalbant apie ūkininkavimą ir apie maistą, svarbiausias klausimas yra, kaip užtikrinti, kad pasaulis pagamintų pakankamai maisto, kad jo užtektų visiems žmonėms. Maisto produktai turi būti prieinami visiems vyrams ir moteriams ir vaikams, be jokių išimčių. Per pastaruosius 30 metų, nepaisant įvairiausių sviravimų tame, kaip kito besivystančių ir išsivyščiusių valstybių e, veiklos rezultatai, vis tiek matėme, kad skurdas kai kuriuose pasaulio vietose klesti. O ekonomikos pažanga vyksta taip pat labai sparčiai, tad keista. Šimtai tūkstančių žmonių Azijoje ir Latino Amerikoje iš didžiulio skurdo pakilo į aukštesnius visuomenės sluoksnius ir prisijungia prie darbuotojų ir vartotojų visuomenės. Čia žemdirbiams iškyla nemažas iššūkis. Daugelie valstybių žemės naudojimas ūkininkavimui ir gyvulininkystės veiklai vykdyti jau pasiekė ribą. Ir dabar, jeigu produkcija, produkcijos kiekiai bus padidinti vis tik tai dar labiau, tik tai tada galėsime užtikrinti e, pakankamą maisto kiekį. Yra spėjama, kad 2050 metais pasaulyje bus daugiau negu 12 milijardų vartotojų visame pasaulyje. Čia yra įvairiausių iššūkių tiek ir moralinių, tiek ekologinių, tiek politinių. Mes turime užtikrinti maisto tiekimą visiems. Jeigu to nepadarysime, Jeigu nesugebėsime užtikrinti maisto tiekimo visame pasaulyje, negalėsime išvengti politinės ir socialinės e, atskirties ir taip pat nestabilumo pažiūrėmiausiose vietovėse. Tai turės poveikį visame pasaulyje. Brazilija kartu su kitomis valstybėmis gali prisidėti ir įnešti didelį indėlį siekiant šio tikslo ir plečiant žemdirbystės ūkininkavimo veiklą. Kaip žinote, pas mus yra 8 milijonai kvadratinių metrų žemės, bet tik tai 28 procentai tos teritorijos yra skirti žemdirbystės ir gyvulininkystės veiklai. Visa likusi teritorija tenka miestams, infrastruktūrai ir miestai užima 11 procentų mūsų teritorijos ir tai reiškia, kad mes turime virš 60 procentų teritorijos, kuri dar nėra panaudojama, bet ją įeina taip pat ir ta teritorija, kuri yra ribotų e, galimybių panaudoti, tai yra įvairius rezervatai ir saugomos teritorijos. Ir e, tokios teritorijos yra reglamentuojamos teisės aktais. Tačiau vis tiek yra dar nemažai žemės, kur būtų galima uh, vykdyti veiklą ten, kur tai yra leidžiama įstatymais. Taip pat būtų galima mm, peržiūrėti, kaip žemė naudojama tose teritorijose, kur produktivumas e, nėra labai didelis. Tarp 2002 metų ir šių metų, žvelgiant į pagrindinius žemdirbystės tiekėjus pasaulyje, JAV, Rusija, Kinija, Indija ir kitas valstybės, Brazilija yra ta, kuri labiausiai padidino žemės ūkio produkcijos kiekius. Nuo 70-ųjų metų prasidėjo ūkininkavimo revoliucija Brazilijoje, kuri tebesitėsi iki šiol. Ir to pasiekoje žemės ūkio gamybos mastai auga. Žemės panaudojimo e, naujoji tvarka mums leido vis daugiau žemės panaudoti uh, E, žemės ūkio produkcijai gaminti. Ir mes dabar spėjame, kad e, esant dabartinėms ekonomikos aplinkybėms per ateinančius dešimt metų mes turėtume sugebėti pagaminti 50 milijonų tonų daugiau grūdų ir 8 milijonais tonų daugiau e, jautienos bei paukštienos, nekenkiant miškams. Reikėtų taip pat pasakyti, kad mes esame konkurencingi dėl aiškių priežasčių. Pas mus aplinkosaugos reikalavimai yra labai griežti. Tai reiškia, kad Amazonės baseino e, teritorijos gali būti apsaugotos ir taip pat e, yra stengiamasi sumažinti e, kenkimą miškams. Taip pat bet kokia privati nuosavybė turi būti griežtai e, registruojama, reglamentuojama. Ir Amazonės teritorijoje pagal įstatymus yra nustatyta, kad 80 procentų visos nuosavybės turi būti išsaugoma, tai negali būti panaudota žemdirbystė į žemę. Taip pat 50 procentų e, dirbamo žemės turi būti paliekama dirbonuoti, kad atsigautų. Taigi mes stengiamės kliautis moksliniais tyrimais, technologijomis, kad sukurtume tokį žemdirbystės modelį, kuris yra nekenksmingas aplinkai. Taip pat stengiamės pasinaudoti uh, tarptautinės priekybos atneša manauda tam, kad mūsų vartotojai galėtų gauti e, tai, kas yra jiems reikalinga, bet taip pat stengiamės nukreipti savo šalies pajėgumus į tas rytis, kur mūsų galimybės ir našumas gali būti didžiausias. Tarptautinė priekyba reiškia, kad visi tampame tarpusavėje priklausomi. Teigiama prasme be abejo. Brazilija yra pasiryžusi ir toliau tęsti dabartinės dėrybas, nustatant laisvos prekybos zoną tarp Merkosur šalių ir Europos Sąjungos. Labai svarbu, kad tęstume šias dėrybas. Ir abi šalis turėtų užtikrinti prieigą prie savo rinkų Dėl to reikėtų susitarti kaip galima greičiau. Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos konferencija vykusi Santa Katarina valstijoje e, svarstė taip pat labai svarbius klausimus, įskaitant ir Afrikinio keulių maro padarinius ir ten buvo aptarta, kad per ateinančius trejus metus dar 12 valstijų e, Brazilijoje stengsis gauti statusą valstijų, kuriuose nėra užfiksuota nei vienas afrikinio kiaulių maro atvejis. Todėl e, kiauliena iš Brazilijos turėtų visai netrukus tapti prieinama ir europiečiams. Mes bando, ieškome bendro sutarimo su Europos sveikatos institucijomis ir dirbame iš vien, kad sukurtume abipusį pasitikėjimą. Mes labai norime, kad sustarimai sveikatos srityje tarp Brazilijos ir Europos Sąjungos taip pat būtų kuo greičiau ir patvirtinti, tam, kad galėtume pradėti dar platesnio masto priekybą tarp mūsų žemino ir jūsų žemino. nes tai leistų mums padidinti prekybos apimtis gyvulinių baltymų srityje. Brazilija kol kas nėra visiškai atvira ir tarp mūsų Mm, ekonominės veiklos vykdytojų, kaip tikiu, ir Europos Sąjungoje. Yra dar tokių atvejų, kai trūksta šiek tiek pasitikėjimo. Bet e, yra neišvengiama, kad tuos barjerus reikės greuti, nes turime ir tapsime vis labiau mm, susiję tarpusavyje, nes tuos glaudesnius ryšius kūrė ir vis augantį tarpusavę priekybą, taip pat ir žiniasklaidą. Ir pasaulis yra tarsi restruktūrizuojamas. Mes turime žvelgti į priekį ir turime priimti tą atviros priekybos iššūkį. Šią savaitę Ženevoje aš bandysiu pasiūsti žinutę, kad Brazilija nori, kad būtų sustiprinta daugia šalė prekybos sistema pasaulinėje prekybos organizacijoje, jos kontekste. Mes norime, kad mūsų žemės ūkio sektorius būtų suderinta, jo reikalavimai būtų suderinti su kitų šalių atitinkamais reikalavimais. Brazilijos valdžia tikrai nesitaiksis su minimaliais rezultatais žemės ūkio srityje. Mes norime daugiau. Mes bandome kurti regioninės partnerystės tam, kad mūsų ekonomika ir priekyba taptų dinamiškesnė. Brazilijos ekonomikos sektorius tarp svarbiausių prioritetų yra numatęs priekybos susitarimus su Europos Sąjunga. Ir todėl reikėtų Mes labai tikimės, kad pavyks greitai susitarti dėl šių susitarimų ir tikimės, kad dėl to naujų kliūčių mūsų ūkininkams ne, neiškils. Žemės ūkio srityje protekcionizmas gali būti dar net kenksmingesnis negu protekcionizmas apskritai ekonomikos srityje, nes jis turėtų ir socialinių padarinių Europos Sąjunga yra turbūt pats gražiausias politinis darinys šiuolaikinėje visuomenėje. Ir Europos Sąjunga suvienijo tautas, kurios anksčiau tarpusavyje nuolat kariaudavo. Ir Europos Sąjunga pasiekė to, kas anksčiau atrodė neįmanoma. Ir jeigu tai pavyko Europos Sąjungai, tai esu tikra, kad ir mums pavyks. Dėkui. Dziękuję, pani minister. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų pasisakymą. Turtinga įvairių minčių. Ir jūsų žodžiai apie ES, kad yra vienas gražiausių e, darinių e, tarpnėje platmėje mums, aišku, iš karto išgirdus to žodžius palengvėjo ant širdies. Džiaugiamės jūsų žodžiais ir, kaip sakiau, dabar koordinatoriai pirmiausia galės pasakyti, užduoti klausimų ir pirmiausia Albertas Des, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti gerbiamai ministrijai Katijai Abreu už tai, kad jie atvyko Europos parlamento Žemės ūkio komiteto posėdį. Aš e, dirbdamas e, dar Vokietijoje dešimt metų e, vadovavau delegacijai ryšiams su Brazilija. Taigi man labai brangi ši šalis. Pirmą kartą į Braziliją nuvykau dar 1988 metais, paskutinį kartą vasario mėnesį šiais metais. Ir galiu pasakyti, per tuos metus Brazilija labai pasikeitė. Dar 88 metais galiojo vienokios taisyklės, Brazilija dabar viskas tikrai labai pasikeitė. Man atrodo, kad neteisingai Brazilija yra taip aršiai kritikuojama. Aš, kai skridau lėktuvu į Braziliją, tai tikrai pastebėjau, koks yra Brazilijos kraštovaizdis, kiek žemės yra išnaudojama. Pavyzdžiui, Brazilijoje iš tūkstančio hektarų yra žemės ūkiai naudojami 300 hektarų, o 700 hektarų e, neliečiami. Dabar e, Brazilijoje gamybinė situacija yra tikrai geresnė negu kad prieš 20 metų. Jūs taip pat minėjote ir prekybinius santykius. Be abejo, e, čia turi būti pasiruošusios abi dvi pusės. Aš jau anksčiau sakiau, kad tikrai labai sunku ES šalims importuoti į Braziliją, nes yra taikomos labai griežtos taisyklės. Yra e, taikomi labai ilgi karantino laikotarpiai ir iš tikrųjų abi e, pusės turi e, dirbti e, siekdamas panaikinti priekybinės kliūtis. Mes ES mūsų ūkininkams taikome labai griežtus reikalavimus ir mes norėtumėm, kad ir kitos pasaulio šalis laikytųsi panašių reikalavimų. Nenorėčiau kalbėti per nelik ilgai, bet tiesiog trumpai e, paminėsiu, ką esu sakęs anksčiau. Jeigu man būtų 25 metai, Ir jeigu aš apsispręščiau būti ūkininku, tai traukčiau tiesiai į Braziliją, bet dėja šiandien aš tam jau esu per senas. Baigdamas dar kartą dėkoju ministriui už apsilankymą pas mus. Labai ačiū. Labai ačiū už tokį asmeninį pastebėjimą. Bet, Albert, kokią transporto priemonę pasirinktum? kelioniai į Braziliją. Dabar suteiksiu žodį buvusiam Italijos žemės ūkio ministrui. Ačiū pirmininkė. Socialdemokratų frakcijos vardu aš irgi norėčiau pasveikinti ministrę Abreu atvykus į uh, E, Europos parlamento žemės ūkio komitetą. Labai ačiū už jūsų išanginę e, kalbą. Dabar dėl maisto produktų saugos. Tai yra tikrai didžiulis iššūkis kylantis šiomis dienomis. Taip pat labai sunku išmaitinti visus pasaulio gyventojus. Jų skaičius vis didėja. Jūsų šalis taip pat susiduria su ta problema, nes uh, E, Brazilijoje gyventojų skaičius pastaraisiais metais labai padidėjo. Brazilija pastaraisiais metais eksportuoja daug e, produktų. E, pavyzdžiui, iš Brazilijos ES yra atgabenama daug sojos produktų. Aš taip pat noriu paminėti jūsų šalyje įgyvendinamą programą, kuri vadinasi FAM Zero Tos programos tikslas yra e, kovoti su badu e, Brazilijoje. Puikus projektas, džiuginantis jo rezultatai. Vis dėlto svarbu kalbėti ne vien tik tais apie socialinę politiką, bet ir apie tam tikrą žemės ūkio politiką, kuri leido pasiekti tokių puikių to projekto rezultatų. Šiomis dienomis uh, E, apie tai kalbame ir, kalbama ir Milane, kur vyksta Expo 2015 paroda. Aš norėčiau padėkoti dar kartą ministrai, kad ji pas mus atvyko ir papasakojo, kuo šiuo metu gyvena Brazilija. Labai ačiū. Dėkoju už tai, kad neviršėte jums skirto kalbėjimo laiko. Prieš tai pasisakęs kolega kalbėjo per nelik ilgai. O dabar žodis ponai Vojcechovski, dvi minutės prašom. O paskui ponas Nikolson. Okay. Dobrze, to pagrindinė pani posel Senra. Pirmininkė, jeigu neprieštaraujate, aš norėčiau pasisakyti šiek tiek vėliau. Gerai? Tai tuomet e, ponė Miller. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Tai išsijungia kalbėtos mikrofonas. Gerbiama ministrė, aš pati 2012 metais kartu su Vokietijos delegacija buvau nuvykusi į Braziliją ir mane tikrai labai nustebino, kaip intensyviai yra plėtojama žemdirbystė Brazilijoje. Tačiau e, taip pat e, e, Brazilijoje yra palikta ir daug dirbanuojančios žemės, ganyklų Šiuo metu pas mus yra daug kalbama apie labai intensyvų atogražų miškų kirtimą ir GMO produktų naudojimą Brazilijoje. Aš norėčiau pateikti porą klausimų. ES importuoja soją iš Brazilijos. Dažniausiai tokia soja yra išauginta naudojant GMO sėklas. Uh, E, kiek yra dar plotų Brazilijoje, kur soja yra auginama naudojant paprastas sėklas, ne GMO sėklas? Štai Bavarijoje yra plėtojamas bendradarbiavimo su Brazilija projektas. Ir mes gavome informacijos, kad e, Kai kurios e, sojos sėklas yra tikrai e, modifikuotos genetiškai. Taip pat jūs minėjote mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Kai aš buvau nuvykusi į Braziliją, ūkininkai sakė, kad jie dėl to, kad buvo nutraukti moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, jie buvo priversti naudoti uh, GMO sėklas, nes e, iš tokių sėklų išauginti augalai atneša daugiau naudos. Dar vienas klausimas dėl e, dėrybų, dėl TTIP susitarimo tarp ES ir JAV. Kaip Jūs manote, ar dėl to TTIP susitarimo nukentės Brazilijos gamintojai? Ir ar Jūs ketinate sudaryti panašų susitarimą su Mercosur valstybėmis? Dziękuję, pani poseł Sanra. Toliau, pana Sanova. Ačiū, ministrė. Norėčiau pateikti Jums komplimentų. Jūs sakote, kad Jūs savo šalyje sumažintate skurdą. Aš esu štai čia. Aš esu iš Galisijos. Taigi mūsų kalbos yra labai panašios. norėčiau pasakyti Jums, ministrė, kad dėja čia, Pietų Europos šalise, skurdas padidėjo. Ir vėl susidurėme su uh, maisto trūkumo. Taigi man būtų įdomu sužinoti, ar ta nulinio bado programa Brazilijoje pasiekė tų tikslų, kurie buvo iškelti. Taip pat norėčiau paklausti jūsų apie tai, ką jūs manote apie e, žmonių e, norą patiems užsiauginti savo maisto produktus, bazinius maisto produktus, pavyzdžiui, Afrikoje. Aš manau, kad toks e, noras plėsti maisto produktų gamybą, gaminant maisto produktus visam pasauliu, Brazilijoje ir Europos Sąjungoje, kelia pavojų kitoms šalims, tai yra jos nebesugebės pačios išsimaitinti. Taip pat e, sakėte, kad jūsų tikslas yra parduoti keulieną ir jautieną Europos Sąjungoje. Šyrit mes aptarinėjame mm, krizę, e, kurią, su kuria susiduria šiuo metu ūkininkai, augintojai Europos Sąjungoje dėl Rusijos embargo Europams produktams. Ar turite galvoje kokiu nors priemonių, kaip ginti mažus vidutinio dydžio šeiminius ūkius? E, siekiant padidinti eksportą. Pani poseł Scott Kato. Pone po, Scott Kato. Ačiū pirminkė. E, Man pasvyko apsilankyti pernai jūsų gražioje šalyje ir man, mane pribloškė didžiuliai ištekliai, didžiulis potencialas, e, kuriant ekologiškai ir socialiai tvarę visuomenę. Kaip žaliųjų atstovė šiame parlamente, e, tai man labai rūpi e, to gražų miškų kirtimas Amazonės baseine ir kitose vietose. Šiemet E, vyks Paryžiaus klimato dėrybos, tai mano klausimas būtų susijęs su klimato kaita. Žinoma, Brazilija, kaip ir kitos šalis, e, jau kenčia nuo klimato kaitos, ypač dėl to, kad ima trūkti vandens. Tikriausiai žinote, kad 34 Romos klubo pranešimas sako, kad Amazonės e, baseinas patiria didžiulį stresą, nes žemės ūkio verslas, kalnakasybos pramonė, ten dirba. Aš esu iš Junktinės karalystės, kuri pasaulio atvedė į pramonės revoliuciją, tol aš jaučiuosi atsakinga už istoriškai didelės CO2 emisijas. Tačiau mes kreipiamės į Braziliją, kad jį išsaugoti savo atogražų miškus, nes mes tiek daug miškų esame patys išnaikinę. Kaip didelė ir vis galingesnė šalis, Brazilija suvaidins labai svarbu vaidmenį klimato darybose gruodžio mėnesį. Bet koks sustarimas priklausys nuo sustarimo tarp pramoninių šalių ir jaunų galingų ekonomikų, kurios turi dar daug nesunaikintos gamtos aplinkos, kuri turi potencialą sugerti CO2. Tai kaip jūs įsivaizduojate šias darybas? Ar Brazilijos vyriausybė jau turi kokiu nors pasiūlymu, ko gali tikėtis už tai, kad išsaugotų e, atogražų miškus E, visai e, žmonijai. Ačiū. Toliau ponas Agnijų. E, Labadiena, ministrė. Tikriausiai bus įdomu jums sužinoti, kad vien jūsų šalies paminėjimas mano šalies ūkininkams sukelia baimę, galbūt net siaubą. Net jūs iš tikrųjų mus pralenkite visais aspektais savo, jūsų didžiulėje šalyje daug yra e, erdvės, darbas turbūt e, nekainuoja daug, e, galima užauginti du derlius per metus. Ir jūs greitai ištumsite mūsų gyvulininkystę iš verslo. Tai kelia nerima, mes esame priklausomi nuo jūsų dėl baltymų, tai yra sojų. Visi sako, kaip puiku laisva prekyba jums labai būtų lengva užsukti tą kranelį dėl na, politinių problemų ar dėl klimato pasiteisinimų, tai keltų nerimą. Konkrečiai jūs minėjote keulių marą, apskritai gyvūnų sveikatos e, klausimus, tačiau neminėjote e, e nagų e, lygos Galbūt galite pateikti informacijos apie, tai, apie tai, nes mano šalyje yra su tai susiduriu su didžiulėmis problemomis 14 metų ir e, e, kai kurios kaimo bendrovės yra su tokiais anksčiau taikdais aprimuojamais dabar nebesusitaikytų. Na ir pagaliau, aš nemanau, kad e, jūsų šalis atsisakė baterinių narvų kiaušinių gamybai. Ką jūs ketinate daryti? Turbūt žinote, kad ES negalima kiaušinių gaminti panaudojant baterinius narvus. Ačiū. Bardzo dziękuję. Te... Ačiū. Ir dar šioje dalyje kalbės dar vienas mūsų e, atstovas, kuris yra ES ir Brazilijos delegacijos pirmininkas. Ačiū pirmininkė, ministrė. Aš kaip e, delegacijos santykiams su Brazilija Europos parlamente pirmininkas noriu Jūs pasveikinti čia. Mūsų santykiai su Jumis, apskritai su Latino Amerika ir Karibais yra labai svarbus. E, kitą savaitę parlamente e, vyks Euroleto parlamentinė asamblėja, labai svarbus įvykis. O dar po savaitės vyks tarp vyriausybinis sustarimas tarp uh, ES ir Karibų bei Latino Amerikos šalių. Taigi jūsų apsilankimas suteikia galimybę išviežiai pažvelgti į mūsų strateginius planus, galvojant apie globalizacijos procesus tai turime bendrų e, humanistinių vertybių, tai yra mūsų bendrų tradicijų dalis. ES ir Brazilijos interesai konverguoja. Ir jūs minėjote, kad mums reikia didinti bendrą prekybą, naikinti kliūtis, kartu vykdyti mokslinius tyrimus, užtikrinti tvarę plėtrą. Mes esame bene geriausiai struktūrizuotos gamybos e, zonos pasaulyje, potencialus eksportuotojai E, gali būti, kad yra potencialių konfliktų dėl rinkų taisyklių, tačiau ministrė, jūs minėjote, kad reikia sprendimų, kad šios problemos būtų išspręstos. Ir ko gero tai turėtų būti pasaulinio lygio sprendimai, kad tokios kliūtis būtų panaikintos. E, žvelgiant į darbą, kuris vyksta e, laisvos prekybos sustarimo rengime tarp Merkosūro ir ES, tai turime, kad tai virstų, ištikrinti, kad tai virtų, virstų tikrovę, tačiau e, nepaisant įvairių politinių problemų Merkosūro šalise e, ir e, kai kuriuose Europos šalise taip pat yra politinių problemų. Taigi, kaip jūs sakėte, reikia politinės drąsos ir ryšto ir tikiuosi, kad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 Bine ați venit! Dėkoju, pirmininkė. Sveika atvykusi, gerbiamo ministrė. Turiu du labai trumpus klausimus. Kadangi Brazilija yra viena iš pagrindinių genetiškai modifikuotų sojos pupelių augintojų ir gamintojų, ir kadangi ES valstybės dar kartelį, kadangi Brazilija yra viena iš pagrindinių genetiškai modifikuotų sos pupelių gamintojų ir kadangi ES valstybės yra vienas iš pagrindinių genetiškai modifikuotų sojos pupelių importuotojų. Sakykite, prašau, ką Jūs manote apie ES standartų taikymą? Kadangi kiekviena valstybė narė nuo šių metų turi teisę apsispręsti, ar jie nori uh, vartoti ir naudoti genetiškai modifikuotas sojos pupelės ar ne. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas toks. Dėl jūsų projekto skirto remti jaunosius ūkininkus Brazilijoje. Gal galėtumėte plačiau? Dėkui, pons Vyžiakovski. Dziękuję. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau irgi padėkoti gerbiamai ministrai už tai, kad ji pas mus atvyko ir suteikė tiek daug įdomios informacijos. Taip pat norėčiau pateikti klausimą. Visų pirma, dėl e, cukraus rinkos reformos. E, ši reforma ES buvo įvykdyta prieš porą metų, siekiant išvengti cukraus perviršiaus. Tai turėjo rimtų pasiekmių ES ūkininkams. Įdomu, kaip ES cukraus sektoriaus reforma atsiliepia Brazilijos rinkai, e, Brazilijos cukraus gamintojams ar e, pasikeitė e, Brazilijos ūkininkų pajamos dėl ES cukraus sektoriaus reformos arba gamybos praktika. Kitas klausimas yra susijęs su gyvūnų gerove. Norėčiau sužinoti, kokie Brazilijoje, kokie teisės aktai galioja Brazilijoje e, tam, kad būtų išsaugota gyvūnų sveikata. Ar pagerėjo padėtis, ar dabar yra labiau rūpinamasi E, gyvūnų sveikata ir gerovė. Ar tai yra aktualis klausimas e, Brazilijos vyriausybei? Dėkoju toliau, e, ponas Smith. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama ministrė, aš irgi buvau nuvykęs į jūsų šalį praeisiais metais, buvau nuvykęs ir į gyvulininkystės ūkius. Noriu pasakyti, kad e, Brazilijoje e, auginami jaučiai tikrai yra puikus. E, taip pat matau, kad Brazilijoje buvo padaryta daug pažangos gyvulininkistės srityje. Bet turiu pasakyti, kad priekyba nėra pagrista tais pačiais standartais, kaip ir Europos Sąjungoje. Aš pastebėjau, kad buvo padaryta uh, E, pažanga e, siekiant pagerinti e, gyvūnų sveikatą, bet pritariu ponui Egniu dėl to, ką jis pasakė apie skiepus ir snukę bei nagų lygą. Taip pat noriu pasakyti, kad mums labai svarbu iš, apsaugoti ES vidaus rinką. Ir E, aš e, pastebėjau, kad e, Brazilijoje valstybė teikia daug paramos ūkininkams. Kaip Jūs manote, ar ES galėtų iš jūsų pasimokyti? Oui, merci, président. Ačiū, pirminkė ministrė. Brazilija yra didelė šalis ir jį konkuruoja tarpinėje rinkoje, tačiau kaip prancūzas aš apgailestauju, kad per daug naudojama GMO. ir e, daug intensyvios žemdirbystės naudojimo. Aš na, galėčiau paminėti įvairią statistiką apie e, dominavimą rinkoje. Intensyvi, e, intensyvus ūkininkavimas sukelia miškų naikinimą, sojos pupelių auginimas už, yra vis auganti sritis Jūsų politika yra gana agresyvi dėl to, kad jūsų šalyje dirba mm, daugia nacionalinės korporacijos, kurios panaudoja GMO e, pašarus ir atrodo, kad iki 20 metų Brazilija e, e, teiks 20 procentų paukštienos į pasaulinę rinką. Taigi dabar klausimai. Kokia jūsų pozicija dėl hormonų panaudojimo e, gyvulinkystėje ir e, e, jautienos gamybos kaštai kokie? La Parlamentul European și felicitări. Sveika atvykusi, gerbiama ministrė. Sveikinu ir dėkoju už labai išsamimų pranešimą. Aš dar kol kas ne, nebuvau Brazilijoje, bet tikiu, kad uh, Keitimasis gerąją praktiką yra labai naudingas visiems, ypatingai mano šaliai, kur mes daug kalbame apie lyderystę, apie veiklos rezultatus. Pastaraisiais metais pastebėjau, kad moteris profesinėje srityje atlieka vis svarbesnį vaidmenį. Užsiemant tradicinėmis veiklomis kaimo vietovėse, jos užtikrina ir stabilumą, ir naujovės įneša į ūkininkavimą. Koks yra moterų vaidmuo žemės ūkyje jūsų nuomonė ir kaip mes galime palaikyti moteris ir jas paremti kaimo vietovėse? Brazilijoje ar yra įstatymai, kurie palaiko moteris žemdirbystės rytyje? Dėkui. Pan posłuchał Ja, Frau Ministerin, herzlich willkommen. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti ministrę atvykusią į Europos parlamentą. Jūs sakėte, kad gamybos apimtis Brazilijoje išaugo, bet man atrodo, kad reikėtų spręsti ir distribucijos arba paskirstimo problemą. Jūsų šalyje taip pat kyla problema dėl žemės sklypų spe, spekulacijos žemės klipais. Ar jūs e, ketinate imtis iniciatyvos tam, kad būtų kovojama su e, spekuliantais žemės ūkio sklipais? Nuo to labai kenčia smulkieji ūkininkai. Jūs taip pat sakėte, kad e, jūsų šalyje yra daug gamtos išteklių, e, bet ar jums tikrai atrodo, kad Brazilijai pavyks išsaugoti e, e, atogražų miškus, ar vis dėlto reikėtų imtis dar kažkokių papildomų priemonių? Na ir dar vienas klausimas. Kaip Jūs manote, ar ir toliau į ES bus teikiama GMO soja iš Brazilijos? Mums labai norėtųsi, kad ateityje vis dėlto ES būtų įvežama e, soja be GMO. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponas Kalinowski. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama ministrė. ES 2009 metais užsibrėžė vieną svarbų tikslą. Dėl biokūro naudojimo uh, Buvo siekiama, kad bioetanolio būtų apim, apimtų sudarytų 10 procentų. E, buvo e, taip pat siekiama diversifikuoti ūkininkų pajamas, nustačius tokį tikslą, o taip pat ir išsaugoti gamtą. Vis dėlto vėliau buvo nuspręsta per pusę sumažinti šį betonolio naudojimo tikslą. E, Brazilija eksportuoja daug e, bioetanolio, e, jį naudoja ir cukraus sektorija. Ir aš norėčiau, ministrė, jūsų pasitirauti. Kokį poveikį daro žemės ūkio paskirties keitimas biotanolio gamybai? Ponas Dantan, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus, pristatėte savo šalies žemės ūkį. Jūs minėjote, aš esu čia. Jūs minėjote tarptautinį prekybą Braziliją. Aišku, priklauso tarptautinį prekybos organizacijai ir pati pradėjo pradėjo plėtoti dvišalius santykius, nes tas e, žymusis e, Dohos raundas turbūt bus užbaigtas negreitai. Ką Jūs manote apie tai? Pan poseł Hojbusz. Ponas Hojbuš, ponia Hojbuš. Herzlichen Dank, Frau Minister. Labai ačiū, gerbama ministrė. Europoje kyla štai kokia problema. Subsidijas dažniausiai gauna stambios įmonės. Man atrodo, ir Brazilijoje e, egzistuoja labai panaši problema. Remiantis EBPO pranešimais, 2014 metais e, subsidijų apimtis išaugo labai smarkiai, jos sudaro keletą milijardų eurų. Ir kaip Jūs manate, ar reikėtų iš esmės e, reformuoti subsidijų sistemą? Galbūt paramą reikėtų sieti su e, kaimo plėtra, ar Brazilijoje laikomasi vienodo požiūrio į subsidijų sistemą, ar nuomonės išsiskiria? Pan posel Java. Toliau ponas Jaras. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė, labai ačiū už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Ačiū ir už galimybę su jumis padiskutuoti. Norėčiau pateikti keletą klausimų. Visų pirma, dėl GMO. Kokios diskusijos vyksta Brazilijoje apie GMO? Toliau dėl e, biomasės naudojimo biokūro gamybai, e, ar apie tai Brazilijoje irgi vyksta diskusijos. Na ir trečias klausimas dėl smulkiųjų ūkininkų Ar jūsų šalyje egzistuoja apibrieštis, kas yra stambus ūkininkas ar smulkusis ūkininkas? Ar egzistuoja tokios apibrieštis jūsų šalyje? Ponas Flanagan. Ačiū. Labai įdomu buvo jūsų pasiklausyti. Aš niekad nesilankiau jūsų šalyje, nes nenoriu būti e, kaltas dėl CO2 išmetimo, turbūt e, niekada ir nevažiuosiu tuo metu į jūsų šalį, tačiau e, iš savo šalies taip pat girdžiu, kad mes norime išmaitinti pasaulį, tai labai garbinga, puiku. Tačiau aš iš tikrųjų siūlyčiau, kad šalis pačios turbūt turėtų norėti būti pačios turtingesnės Ar nebūtų geriau, jeigu šalis pačios išsimaitintų ir jeigu jums pavyksta e, daugiau, pavyks daugiau eksportuoti Europos Sąjungą, tai aišku, tai pakenks mūsų ūkininkams. Na ir įdomu, kaip tai gali būti mums naudinga. Na ir pagaliau čia buvo taip pat užduota puikių klausimų, lauksiu atsakymų. Aš įdomu, ar Vertėjai neteisingai iš, išvertė, ar jūs iš tikrųjų pasakėte, kad ES yra pats e, nuostabiausias politinis darinys, e, nes man taip tikrai netrodo. Każdy słyszy, co chce słyszeć. Visi girdi, ką nori išgirsti. Daugiau niekas e, iš parlamento narių nenorėjo kalbėti. Ponas Sebastianas, prašom. Ačiū, ponė ministrė. Aš turiu draugų Matokroso. Aš nepažįstu ten e, vietinių sambuvių gyventojų. Ir e, jie yra praradę savo žemės. Ką jūs darysite, kad gražintumėte žemę tiems, kurie jo dirba? Ar turite kokiu nors planų gražinti nuosavybę į žemę e, sambuviams gyventojams ir mažiems ūkininkams, kurie tą žemę yra praradę? Jeszcze pan poseł Bobę. Last. Dar ponas Bovė, paskutinis. Pone ministrė, laba diena, dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Aš nekartą e, buvau Brazilijoje, e, dalyvau įvairiose renginiuose, sunaikinant pavyzdžiui GMO lauką tokioje akcijoje ir atrodo, kad vis dėlto GMO ir toliau ten auginami. Norėjau pakalbėti apie tų dalykus. Aš bijau, kad e, Brazilija pasitarnauja mėsos auginimo pramonėje, ypač e, keulienos ir paukštienos e, eksportui Europos Sąjungą. Anksčiau Europą išnaudojo Braziliją, tai galų galia baigėsi, tačiau reikia užtikrinti, kad e, e, būtų skirta viskas ne išnaudojimui, o vidaus rinkos aprūpinimui. Ir e, e nepaisant tų, dėl tų e, dramų įvairių, dramų yra Brazilėje, mes matome, kad Brazilijoje plinta eukalipto medžiai ir tai kelia problemų, nes tai terlizuoja žemę ir na, nuvaro nuo žemės ūkininkus. Sądzę, że teraz wyczerpaliśmy. Dabar jau atrodo tikrai visi pasisakė. Ir galima paprašyti, ponę ministrę, E, pone ministrė, kur jums, e, kaip atrodo, geriau atsakinėti klausimus, ar čia, ar jūsų tevinės parlamente? Nes buvo užduota sunkių, problemiškų klausimų. Nes, na, nu, nors ir parlamente e, nėra tipinės opozicijos ir nors mūsų nuomonės gali būti įvairios. Taigi, ponia ministrė, prašom sureaguoti į klausimus, į komentarus, kaip jums atrodo patogiau. Precisaríamos de muito tempo para responder todas as. Taip, ačiū. Iš tikrųjų, reikėtų daug laiko tam, kad galėčiau atsakyti visus šios klausimus. Uh, Be abejo, Europos parlamento nariai to, nusip, to nusipelno, nes klausimai be galo svarbus. Man vis dėlto reikėtų daugiau laiko tam, kad galėčiau atsakyti išsamei visus klausimus. Aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, į klausimus atsakinėsiu neįlės tvarka, bet pabandysiu atsakyti. Jų nemaža dalis kolegų uh, tyravosi apie genetiškai modifikuotus organizmus, E, ypač e, GMO soja. Aš aštuonerius metus dirbau senate, e, ketverius metus parlamente ir galiu pasakyti, kad prieš penkiolika metų tikrai buvo kilę rimtų problemų dėl GMO patvirtinimo. Žmonės nelabai suprato, kas yra tie GMO produktai. Brazilija yra pasirengusi atsižvelgti į rinkos poreikius. Yra ir tokių e, gamintojų Brazilijoje, e, kurie e, augina augalus be GMO tam, kad galėtų eksportuoti į Europos Sąjungą. Mes laikomės štai tokio principo. Visą laiką yra svarbiausia žmonių sveikata. Kai mes kalbame apie maisto produktų gamybą, ir gamybos e, grandinės visame Europos pasaulyje, visame pasaulyje. Turiu pasakyti, kad mes galvojame apie galimybės, kaip būtų galima uh, E, e, pagaminti daugiau nenaudojant cheminių medžiagų, nes cheminės medžiagos e, gali pažeisti žmonių sveikatą, jeigu cheminės medžiagos naudojamos neteisingai. Taip pat tai padidina ir gamybos kaštus. Pateiksiu pavyzdį apie medvilnę. Brazilijoje tropinėse teritorijose yra auginama medvilnė ir e, tose teritorijose siaučia ir daug lygų, su kuriomis e, reikia e, tvirtai ir pragmatiškai kovoti. Jeigu mes medvilnę augintumėm tradiciniu būdu, tai Brazilija nebebūtų konkurencinga E, pasaulinėje rinkoje mums tektų atsisakyti medvilnės e, auginimo, bet dabar e, mums pavyko apie 50 procentų sumažinti cheminių medžiagų naudojimą gamybos proceso metu. Taigi būtent dėl GMO naudojimo mums pavyko sumažinti cheminių medžiagų naudojimą medvilnės auginimo procese. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie baiminasi GMO ir yra tokių, kurie nesibaimina. Bet e, visiems yra reikalingi faktai. Jeigu mes pažvelgtumėm į tai, kas per pastaruosius metus ar pastaruosius 20 metų įvyko pasaulyje, tai e, pastebėtumėm, kad gyvenimo trukmė padidėjo, pailgėjo ji e, padidėjo trimis mėnesiais. Tikrai e, negalime konstatuoti, kad būtų sutrumpėjusi gyvenimo trukmė. Mano tėvai sakydavo, kad e, žmogaus veikata priklauso nuo to, ką jis valgo. Ir mūsų produktai atitinka rinkos reikalavimus. Jeigu E, rinkos dalyviai e, pritarė e, GMO naudojimui, tai mes GMO ir naudosime, nes dėl GMO sumažėja gamybos kaštai. Labai gražu, puiku, jeigu kitos šalis sugeba GMO uh, nenaudoti, bet e, tai sukuria papildomų kaštų labai gerai tiems, kas savo gali tai leisti, bet ne visi e, turi galimybę pasirinkti. Ir kaip aš jau esu nekartą sakiusi, mes e, pasitikime mokslininkais, ekspertais, būtent mokslininkai, E, mums turi rekomenduoti, ką galima daryti, ko negalima daryti. Taigi mes remiamės mokslininkų e, teikiamomis rekomendacijomis ir faktais apie GMO. Kaip jau sakiau, e, net ir naudojant GMO, gyvenimo trukmė nesumažėjo, atvirkščiai jį pailgėjo. Taip pat norėčiau pereiti prie atskirų e, klausimų. Buvo paminėtas projektas FAME Zero. Tai yra projektas skirtas kovai su badu. Kodėl Brazilija nusprendė gyventinti tokį projektą? Nėra čia jokios paslapties. Mes um, siekiame e, sudaryti kovos su infliacija planą. Ir e, mūsų dabartinė prezidentė e, norėjo tokio plano tam, kad būtų galima pažaboti infliaciją. Taigi buvo reikalinga, reikalingos tam tikros fiskalinės arba biudžeto korekcijos Ir rengdami tą e, projektą mes sukūrėme planą ir kaip kovoti su skurdu, badu. Ir mes e, pagal tą planą e, teikiame paramą žmonėms, kurie yra bedarbiai arba kurie labai nedaug uždirba, pavyzdžiui, mažiau kaip 70 realų per mėnesį. Taigi Mes teikiame pagalbą maisto produktais būtent sunkiai gyvenantiems žmonėms. E, šis planas padeda ir kovoti su infliacija ir e, padeda užtikrinti e, aukštesnį pragyvenimo lygį skurdžiai gyvenantiems žmonėms. 75 e, procentai miestuose gyvenančių žmonių ir priklauso vidutiniai klasiai, bet provincijoje e, žmonės gyvena skurdžiau. Iš 200 milijonų žmonių 5 milijonai yra ūkininkai. Taigi, galima kalbėti labai um, plačią gyventojų klasę. ir turime jiems padėti. Turime e, skatinti e, žmonės e, daugiau uždirbti, įgyti didesnę kvalifikaciją tam, kad iš žemiausios klasės pereitų į vidutinę klasę. Mes siekiame ūkininkus burtis į kooperatyvus, asociacijas, tam, kad smulkėsiams ūkininkams būtų e, lengviau parduoti savo produktus ir taip užsitikrinti didesnės pajamas. Kaip jau sakiau, e, mes turime apie 5 milijonus ūkininkų, vidutiniškai kiekvienas turi apie 66 hektarus žemės. Taigi iš viso turime 5 milijonus ūkininkų. Jeigu mes pažvelgtumėm į Kanadą, JAV, Australiją, tai norėčiau pasakyti, kad bendrai susumavus šios šalies ūkininkus jų būtų maždaug e, 10% de toda a área produtiva do. Būtų apie 2,7 milijonai ūkininkų. Ir taip pat e, Brazilijoje yra nemažai tokių ūkininkų, e, kurie yra savininkai jų turimos žemės. Iš viso yra apie 80 procentų tokių ūkininkų. Taip pat yra ir tokių ūkininkų, kuriems e, žemės klipus suteikia valstybė. Vis dėlto čia situacija nėra tokia džiugnanti, kaip kad buvo anksčiau. Mes e, turėtumėm e, didinti ūkininkų šeimų pajamas tam, kad ūkininkai galėtų pragyventi iš ūkininkavimo. Labai e, daug e, kas priklauso ir nuo technologijų naudojimo, e, nuo tinkamų duomenų naudojimo, siekiant sėkmingo ūkininkavimo. Žemės klipai nėra vienintelė problema, yra ir daugiau problemų, kurias reikėtų išspręsti. 18 tūkstančių hektarų buvo e, suteikti ūkininkams e, tam, kad jie galėtų e, ūkininkauti. Tai yra didžiuliai žemės plotai. Ir iš tikrųjų Brazilijos vyriausybė leido ūkininkams naudotis didžiuliais žemės plotais. Dar noriu priminti, kad 18 procentų e, Brazilijos e, ūkininkų yra smulkieji ūkininkai. Aštuoniasdešimt šeši e, procentai ūkininkų turi nedaug žemės yra apie 12 e, procentų vidutinių ūkininkų. Kaip minėjau, iš viso yra 5 milijonai ūkininkų ir 12 procentų iš jų yra e, vidutiniai ūkininkai. Jie valdo šimtus hektarų. Mums nekyla problemų dėl e, žemės plotų. Taip pat nekyla problemų ir dėl gamybos. Gamybą būtų galima patobulinti naudojant naujas technologijas. Mes siekiame, kad ūkininkai naudotų naujas technologijas, nes tai padės užtikrinti geresnę gamybą, didesnės gamybos apimtis. Ir tokiu būdu pagaminta produkcija būtų galima eksportuoti kitas šalis. Dėl to, ar Brazilija sugeba išgyventi iš, naudodama vien tik tais tos produktus, kurie pagaminti Brazilijoje. Puiku, kad yra tokių šalių, kurios pačios pasigamina visko, ko reikia. Aš norėčiau prisiminti, kad, tarkim, 80-ame dešimtmetyje Brazilija importavo žymiai daugiau produktų negu kad dabar. Pavyzdžiui, buvo uh, E, importuojami e, ryžiai iš Filipinų, pienas iš e, Europos, jautena iš Argentinos ir taip toliau. Ir anksčiau žmonės panaudodavo apie 40 procentų savo pajamų maistui. O dabar vidutinė brazilų šeima uh, E, išleidžia tik 18 procentų e, mėnesinio atlyginimo maistui. Ką žmonės daro su staupytais pinigais? Jie gali investuoti į namus, gali investuoti vaikų ateitį, asmeninę gerovę. Taigi, Brazilijos e, žemės ūkis vystėsi, tai turėjo įtakos ne tik didesniems eksporto apimtims, bet ir e, socialiniai politikai. Taip atsitiko dėl to, kad 80-ame dešimtmetyje Brazilija e, priemė teisingą sprendimą dėl žemės ūkio produktų gamybos. Mes taip pat e, kreipiamės į vieną mokslinių tyrimų centrą, kuris bendradarbiauja ir su JAV, ir su Afrika. Ir e, tas e, tyrimų centras tyria, kaip, pavyzdžiui, europietiški produktai galėtų būti auginami tropinėse zonose. Ir dar noriu pasakyti, kad viena iš svarbia, vienas iš svarbiausių mūsų pasiekimų buvo europietiškus augalus auginti ir tropinėme klimate. Pavyzdžiui, iš Indijos mes e, importavome e, jaučius, galvijus. Ir sukūrėme vieną iš didžiausių gyvulininkystės sektorių pasaulyje. Mes išvedėme naujas galvijų veislės ir gaminame aukštos kokybės mėsą. Taigi, e, technologijos e, labai smarkiai pasistumėjo į priekį. Taip pat e, gyvulių augintojai daug investavo į ganiklas, kad turėtų kur e, e, ganytis galvijai. Dabar dėl biokūro. Iš viso yra apie 7 milijonai hektarų uh, kur yra nauginamos e, cukrinės nendrės, kurios vėliau yra panaudojamos bioetanolio gamybai. Tokios yra mūsų e, plotų apimtis. Keičiantis klimatui, e, klimato kaita mums atneša ir naudos, nes E, klimatui keičiantis e, mes e, galime mažiau naudoti iškastinio kūro. Mes galime naudotis vandens energiją, nes mūsų šalyje yra didžiulis upių tinklas, tai yra tikra gamtos dovana. Pirmininkė, aš nežinau, kiek dar turiu laiko. Kai jau man reikės nutraukti savo kalbą, jūs tiesiog uh, E, man tai pasakykite, aš esu labai paklusni. Dabar dėl Amazonės miškų. Mes jais tikrai labai e, didžiuojamės. E, viso pasaulio spauda giria Braziliją už tai, kad mes sumažiname atogražinių miškų kirtimą. Ir Kopenhagoje mes nekartą sakėme, kad mūsų tikslas yra kovoti su miškų nikimu deforestacija. Iki 2020 metų e, mes miškų kirtimo apimtis sumažinsime 80 procentų, dabar jau pavyko tai padaryti 70 procentų. Taip pat mano žodžius galėtų e, patvirtinti ir e, satelitiniai duomenys. Kaip jau sakiau, e, pasaulio spauda giria Braziliją už pasiektą pažangą. Jeigu jūs būtumėte manęs prieš dešimt metų paklausę, kokią svarbą turi Amazonės miškai, aš būčiau pasakius, kad galbūt uh, aplinkos apsaugos ekspertai e, šiek tiek perlenkia lasdą. Bet dabar, e, kaip žemės ūkio ministrė, aš pati e, ūkininkams aiškinu, kokią reikšmę turi Amazonės miškai. Jeigu niekas nesirūpins aplinką, tai tuomet neigiamas poveikis gali būti padarytas e, ir kitose sritise, pavyzdžiui, žemės ūkio e, srityje. Mums labai svarbu išsaugonti ir e, bio įvairovę Amazonijos, Amazonės srityje. Amazonės teritorijoje mes šiuo metu žinome tik 10 procentų visų rušių, o bio įvairovė yra didžiulė. Taip pat turiu pasakyti, kad e, kai, kurios, kai kurie miestai šiais metais ir praeisiais metais labai kentėjo nuo sausros ir vandens trūkumo. Čia galėčiau paminėti San Paulo miestą. Uh, Tenka pripažinti, kad kai kur padarėme klaidų ir kad kai kurių neigiamų pasiekmių būtų buvę galima išvengti, jeigu būtų laiku sukurtas e, vandens rezervas. Na, dabar nereikėtų galbūt baksnuoti pirštu į kaltuosius, dabar būtų svarbiau ištaisyti klaidas. Taip pat dabar e, svarbu būtų naudoti tuos produktus, kurie sunaudoja mažiau vandens. Pavyzdžiui, tokias e, ryžių e, veislės, kurioms reikia mažiau vandens. Tokiu būdu būtų galima 70 procentų sumažinti uh, vandens naudojimą ir taip pat vandens sunaudojimą galima sumažinti ir naudojant e, tinkamas e, technologijas. Dar noriu pasakyti, kad Brazilijoje yra 12 procentų viso pasaulio vandens išteklių. Taip pat e, Brazilijoje yra 3 milijonai hektarų. Iš jų šiuo metu dirbtinai mes E, drekiname tik tais mažą dalį e, to ploto. Jeigu mes galėtumėm tinkamai drekinti ir kitus e, vandens plotus, tai galėtumėm padidinti savo gamybos apimtis. Čia yra svarbi drėkinimo sistema, tinkamai veikianti drėkimo sistema. Jeigu būtų sukurta tinkama drėkinimo sistema, mes per vienus metus galėtumėm nimti netgi tris derlius. Va, uh. Okay. E, e Adam Yekip. Yes, ma'am. Okay. Com relação à questão indígena, E, Kalbant apie čia buvius, jų gentis, noriu pasakyti, kad kai kurios gentis būdavo anksčiau išnaudojamos. Aš pati gimiau Brazilijoje ir turiu pasakyti, kad mes didžiuojamės tuo, kad Portugalija kadaise kolonizavo Braziliją, nes iš tiesų dėl Portugalijos kolonizacijos Brazilija galėjo tapti tokiu didžiu žemynu. Taip pat ir Amerika turbūt galėtų pasisakyti. Bet norėčiau priminti, kad 11 procentų Brazilijos teritorijos buvo skirta čia buvių E, gyvenimui, tiksliau 13 procentų. 150 milijonų hektarų yra atidedami. Iš viso yra 150 milijonų hektarų. Ir tame plote gyvena 816 čia buvių genčių. Ir jie. Tai būtų 38 Belgijos teritorijos. jeigu neatsakiau į visus klausimus, nors tikrai norėjau tą padaryti, neatsakiau dar dėl moterų, dėl jaunimo, bet tiesiog trūksta laiko. Ir aš mielai kalbėčiau ir toliau, jeigu pirmininkas man leis, bet jeigu mano pasisakymo laikas jau baigėsi, tai galėčiau atsakyti likusius klausimus raštu, nes aš juos visus užsirašiau. Dėkui. Pani minister, bardzo się cieszymy. Pane ministrė, labai džiaugiamės išgirdę tai, ką Jūs pasakėte, nes tai yra mums svarbu, labai svarbu, kad valstybės ministrė tokios dėlės šalies, kur yra didžiulis žemės ūkis, tokiu būdu žvelgia į problemas, kurios yra svarbios ne tik Brazilijai, bet ir pasauliniu mastu. nes e, dideli gamtiniai ištekliai reiškia ir didelę atsakomybę prieš kitas kartas, apie ką dažnai kalbame. Ir kita pastaba - globalizacija, pasaulinė rinka reikalauja, kad e, apie tai kalbėtume, nes ir dėl bendros žemės ūkio politikos e, Europos Sąjungoje e, reikia galvoti apie pasaulinius išteklius. Ir čia turime būti kartu, kurti ateitį, tik tai, tai tuomet būsime veiksmingi, pasieksime pokyčių. Dar kartą, ponė ministrė, ačiū Jums, dėkojame Jūsų delegacijai Atsiprašau, kad nesugebėjau visų e, pasveikinti senatorių, visų delegacijos narių, tačiau manau, kad e, šis apsikeitimas nuomonėmis, galimybė pasklausyti jūsų ir jūsų atsakymai į Europos parlamento narių, kurie atstovauja 28 šalis e, klausimus, yra didelė vertybė. Dar kartą širdingai dėkoju, ponė ministrė, ir toliau linkime Jums mm, ko geriausios kloties Jūsų didžiai šaliai, jos gyventojams, žemės ūkiai. Ir e, taip pat e, atlaikant tuos didžiulius iššūkius e, tai yra pasaulio maitinimo, išmaitinimo srityje. Džiaugiamės, kad galime priimti jūs ir jūsų delegaciją ir pasikalbėti. Toliau mes kalbėsime kitais klausimais, e, pono Hauslingo pranešimo e, klausimų. E, ačiū, ponė ministrė. Dėkuoju jūsų delegacijai. Ačiū už šį susitikimą. Ačiū. Państwa, ja wyprowadzę panią minister. E, palidės ministrą dabar, o dabar ponas Hoisling tegul pristato, pristato savo pranešimą. Jūs turbūt įžangą padarysite geresnę negu aš, taip sugebėčiau padaryti, prašom. Panie pośle Hausling, gdzie jesteś? Pona Hausling, kur jūs čia esate? Taigi, klausomės jūsų, prašom. Ja, Herr Vorsitzender, ich bemühe mich mal, mal anzufangen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Ačiū pirmininkė, aš gal iš karto ir pradėsiu tam, kad neprarastumėm per nelik daug laiko. Mes e, jau kurį laiką kalbame apie komisijos e, pasiūlymą, kuris buvo pateiktas 14 metų kovo mėnesį. Tai pasiūlymas dėl ekologinės gamybos. Šis pasiūlymas sukėlė didžiulės diskusijas ir ne, nebūtinai visos pastabos yra teigiamas, taip mandagiai galėčiau pasakyti. Uh, Iš viso e, mes teikiame 352 pasiūlymus, kaip būtų galima pakeisti komisijos pasiūlymą. Aš e, bandžiau atsižvelgti ir į pramonės sektoriaus, ir į vartotojų interesus, bei e, dabartinę praktiką. Komisija iš dalies to nepadarė. Aš iš karto norėčiau pasakyti štai ką. Komisija siūlo daug deleguotų aktų Mes pabandėme tų deleguotų teisės aktų skaičių sumažinti. Mes rėmėmės senuoju reglamentu. Tikrai nebūtų primtina, jeigu e, Tikrai yra neprimtina, kad komisija teikia pasiūlymą, kur yra numatyta e, galimybė E, priimti tiek daug deleguotų teisės aktų. Komisija tarsi turėtų neribotą veiksmų e, e, laisvę. Aš manau, kad vis dėlto sektorija reikėtų užtikrinti didesnį teisinį iškumą ir tikrumą ir tai reiškia, kad reikia sumažinti deleguotų teisės aktų skaičių. Taigi vyksta intensyvės diskusijos tiek pačiame sektorija tiek ir tarp valstybių narių, pavyzdžiui, dėl ekologinių produktų ribinių verčių siūloma e, e, nulinė vertė pesticidams. Aš tam prieštarauju. Aš manau, kad mes e, turime suprasti štai ką. Ekologinė e, žemdirbystė užsiemantis ūkininkai nėra atsakingi už tai, kad pesticidai naudojami, pavyzdžiui, kaiminėse plotose ir dėl to yra užteršami jų produktai. Aš manau, kad e, nereikia e, ribinės vertės Mes e, turime užtikrinti, kad vyk, vykstant ekologiniai gamybai būtų kontroliuojamas visas procesas nuo e, žemės kokybės ir, ir taip toliau. Reikia užtikrinti, kad visi proceso, e, visos proceso dalis, etapai atitiktų ekologiškus kriterijus. Taip pat mes siekiame, kad e, gamintojai tenkanti atsakomybė e, būtų sustiprinta. E, taip pat, jeigu būtų kažkokių netitikimų, institucijos turėtų iš karto įsikišti tam, kad būtų galima apsaugoti vartotoją. Taigi mes reikalaujame griežtesnės kontrolės, pažeidim, siekiant nustatyti pažeidimus bei su jais kovoti. Gilindamiesi į komisijos pasiūlymo tekstą, mes supratome, kad vis dėlto e, Europoje labai e, e, skirtingai aiškinamas seno reglamento tekstas ir dėl to atsiranda daug problemų. Labai skiriasi kontrolės sistemos, skirtingai interpretuojamos taisyklės dėl to, kada produktas turi būti pašalintas iš rinkos, o kada ne. Taip pat kartais tiesiog trūksta duomenų Taip pat yra dar neišspręstų problemų susijusių su ekologiškomis sieklomis. Reikėtų steigti eko agentūrą, kuri siektų didesnės harmonizacijos, pažangos šiame sektorėje. Taip pat noriu pasakyti, kad importos rytyje kyla irgi problemų. Dabar e, matome, kad yra apie 60 skirtingų standartų importo kontroliai ir tai yra neprimtina. Taigi aš manau, kad tikrai yra labai reikalinga eko agentūra, kuri užtikrintų, kad būtų nustatyti vienodi standartai ir kad jų būtų laikomasi. Tai svarbu siekiant harmonizacijos. Komisija užsibrėžė ir uh, tokį tikslą, kad ateityje būtų naudojamos tik ekologinės sėklos ir kad būtų laikomi ekologiški gyvūnai. Aš tam visiškai pritariu, bet nemanau, kad pasirinkta data yra realistinė. Ūkininkai turi turėti galimybę prisitaikyti prie naujų taisyklių. Būtų Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į, e, į skirtingą padėtį vairiose valstybėse narėse. Ne visos valstybės narės sugebėtų tas pačias taisyklės įgyvendinti iki tam tikros datos. Man atrodo, kad mūsų visų siekiami tikslai yra e, vienodi, bet skirtingi būdai, kaip mes tų tikslų siekiame. Pavyzdžiui, dar noriu paminėti ir tokią problemą, kaip kad ekologiniai pašarai, ne visose regionuose pakanka ekologinių pašarų. Taigi šią problemą irgi reikės spręsti. Reikėtų lankščių taisyklių, tam, kad būtų galima atsižvelgti į skirtingą situaciją. Ir noriu iškelti dar vieną klausimą, dėl kurio yra diskutuojama sektoriuje ar būtų nustatyti ekologiniai standartai gyvulininkystės srityje. Taip, mes turime kalbėti apie ekologinę gyvulininkystę, tai svarbus klausimai. Bet, pavyzdžiui, tikrai būtų sunku nustatyti, kiek vištų galėtų gyventi ekologiškame ūkija, ar 3 tūkstančiai, ar 12 tūkstančių. Taip pat e, būtų e, sunku susitarti ir dėl maksimalaus keulių skaičiaus ekologinėme ūkija. Apie tai būtų galima labai daug diskutuoti. Ir dar dėl kontrolės. Šį klausimą iškėlė ir Europos audito rūmai. Man atrodo, nepakaktų metinę kontrolę pakeisti vien tik tais riziką pagrista kontrolę. Nemanau, kad to pakaktų. Jeigu viskas būtų pagrįsta tik rizikos vertinimu, tai man atrodo, kad to nepakaktų. Mano nuomonė reikėtų išlaikyti ir toliau metinę kontrolę, metinius patikrinimus. Man atrodo, kad kontrolės taisyklės eko, ekologiškose ūkiuose pasitvirtino. Tiesiog tą kontrolę reikėtų dar labiau tobulinti. Taip pat, na, nemanau, kad e, visose regionuose būtų galima e, gyvendinti visus uh, kriterijus, visus reikalavimus. Aš galbūt neskaitysiu viso e, savo pranešimo, jis buvo išverstas į visas kalbas. Aš dar noriu padėkoti komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą. Įvyko nemažai techninių sustikimų, kur dalyvavo komisija. Dėkoju ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū už jų konstruktyvų darbą. Taip pat noriu padėkoti ir tarybai, su kuria mes taip pat daug diskutavome. Tikrai tikiuosi, kad dar šiais metais pavyks susitarti, nes sektoriai galų gale reikia daugiau aiškumo dėl ekologinės gamybos. Taigi aš tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo ir sutarimo. Labai ačiū. E, Dėkuoju. Čia yra pranešimo aptarimas ir dar bus viena diskusija. E, parengtos jau įvairių kalbų versijos. Pakeitimai priimami iki 12. Kaip žinote, 18.30 e, turime bendrą posėdį su Envi komitetu 4Q2 e, salėje, todėl dabar pradedame diskusiją ir skiriame po vieną minutę ir matysite, kiek jūsų laiko jau praėjo. Po vieną minutę neilgiau. Ponas Lins. Šešėlinis pranešėjas. Norite kalbėti taip? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad mane girdite. Ačiū pirmininkė. Dar kartą dėkoju. Dėkoju ir pranešėjai už tai, kad jis pristatė savo pranešimą. Labai išsamus pranešimas ir tikrai gaila, kad man skirta tik viena minutė šiam svarbiam pranešimui pakomentuoti. Man atrodo neteisinga tai, kad pranešėjas galėjo pasisakyti 15 minučių, o aš tik tais turiu porą sekundžių tam, kad galėčiau sureaguoti. Uh, Be abejo, visų pirma, ačiū už pranešimo projektą, jis yra tikrai geras. Pritariu tam, kas buvo pasakyta apie ribinės vertes ir kontrolę, bei į procesą nukreiptą kontrolę. Taip pat pritariu tam, kas buvo pasakyta apie ekologinės sėklas bei ekologinius pašarus. Pranešėjas pasuko teisinga linkme mes turėtumėm pakalbėti apie pasiūlymus dėl mišrių ūkių, e, ūkių dydį, Na, nemanau, kad būtų prasminga šiame e, reglamente būtų nustatyti e, aukščiausią ribą ūkio dydžiui. Dėl e, suomos agentūros. Ji, ko gero, nebūtų labai prasminga. Nemanau, kad reikėtų ją steigti. Būtų žymiai geriau, jeigu uh, E, mes stengtumėmės geriau gyvendinti dabartinį teisės aktą, negu kad bandyti jį peržiūrėti ir sukurti iš naujo. Johnson. Na, ačiū, bet šiandien pranešėjai, aišku, ir tai palaiko kontaktus su jumis. Taigi, nedėkokime jau dabar už bendradavimą, kad turėtume daugiau laiko ir nekartokime tai, kas buvo pasakyta. Ponas Andrijų, prašom. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininka. Labai gerai, kad turime dviejų savaičių terminą, kad pateikti pakeitimus, tačiau skirti diskusijai 32 minutės, tai nėra pakankamas laikas diskusijai. Ir visi dalykai Martino išsakyti labai svarbus. Viena minutė, nemanau, kad yra pakankamas laikas. Aš norėčiau pasidžiaugti didžiulį Martino nuveiktų darbų, rengiant šį pranešimą. Jis manėjo daugiau kaip 350 pakeitimų, kurie pateikti. Tai yra daug. O tai turi didelės reikšmės sukininkavimui e, Europos Sąjungoje. Kalbame apie taikymo sritį, apie ribas, vidinius patikrinimus, importą, agentūrą, Labai įdomi agentūra. Apie tai turėtume detaliau turbūt pakalbėti. Retaucinės medžiagos neįmanoma viską taip aptarti per tokį trumpą laiką. Reikia mums daugiau laiko tiek teikiant pakeitimus, tiek e, tikrai diskusijai tokius svarbiai klausimų. Ponas Tatsula. Dėkuoju pirmininkė, ačiū ponė Hoisling. Dėkuoju už jūsų pastangą suartinti mūsų nuomonės. Noriu pasakyti, kad jeigu šitą klausimą spręstume teisingai, turėtume turėti ilgalaikę viziją. kalbant apie ekologinį ūkininkavimą. Aš tikiuosi, kad ateityje visa paradigma apsisuks į kitą pusę. Taip pat tikrai privalome rasti naują požiūrį. Man kai kas nuskambėjo keistai. Ne vien tik tai ten, kur buvo kalbama apie kaštus. Kokie, kai kurie ekologinė gamyba ir ekologiškus produktus mato labiau kaip problemą negu kaip sprendimą. Todėl, manau, turime keisti savo nuomonę. Noriu priminti kolegams, kad po pakeitimų termino bus dar viena diskusija ir galėsime dar kartą aptarti šios reikalus. Ponas Milleris. Pina ponia Miller. Mūsų šešėlinio pranešėjo vardu pasisakysiu aš, nes jis šiuo metu yra oro uoste ir dėje nespės laiko atvykti. Mes džiaugiamės šiuo pasiūlymu. Puikus pranešimas parengtas pono Hoislingo. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad žvelgite pragmatiškai ir ieškojate sprendimų. Mes taip pat pritartume tam, kad pagrindinėme reglamente būtų daug kas dar patobulinta ir mes e, tikrai atmestume aiškius lankščius, taip pat teršies moka principą, jeigu galėtume apskaičiuoti, kokius kaštus tai atneštų. Ir greičiausiai jie būtų 5000 eurų per metus vienam ūkiui. Tai yra tikrai per daug dėl prekybos su trečia, trečiosiomis šalimis čia pasiūlymas mums atrodo logiškas, bet nemanau, kad padarysime bet kokios pažangos dėl aukštesniųjų slengstinių ribinių verčių, kalbant apie gyvulininkystę. Čia dar reikėtų padiskutuoti. Ir, o iš esmės mes e, esame tikrai maloniai nustebinti šio pranešimo. Dėkui. Sorry, sorry, chair. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti. Bet aš abejoju, ar tikrai reikia šito naujo reglamento, nes man atrodo, kad jis sukels tik tai labai daug administracinės naštos. Bet noriu paminėti keletą svarbių dalykų. Pirma, paralelinė gamyba. Man atrodo, kad paralelinė, per paralelinę priekybą E, būtų galima ūkininkams visą laiką suteikti galimybę rinktis tarp e, tradicinės gamybos ir ekologinės gamybos. Taip pat e, komisija teikia savo pasiūlymus atsižvelgdama į rizikos lygį ir jas tengiasi sumažinti biurokratijos lygį. Tikrai teisingas požiūris. O dėl sertifikatų pranešėjas siūlo numatyti išimti tik tai iš anksto supakuotiems produktams. Man atrodo, kad to išimtis tikrai būtina, bet ji jau yra esamose teisės aktuose. Dėkui. Gracias, presidente. No hablo por el debate de hoy, sino por los. Pana Garcia, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau prisiminti diskusijas ankstesnėme, ankstesnėje kadencijoje. Uh, Manau, labai svarbu, kad parlamento nariai gautų bent tris minutės pasisakyti kiekvienu klausimu. Aš esu Europos parlamento narė ir norėčiau paprašyti jūsų susisiekti su sekretariatu, kad mums būtų skiriama bent jau po tris minutės pasisakyti visais klausimais. Tai būtų tikrai sažiningiau. Nes yra visur ribojamas pasisakymo laikas ir plenarinėje sesijoje, ir komitetuose, tai ką mes čia iš vis veikiame kaip Europos parlamento nariai, jeigu net negalime pasisakyti. Aš esu parlamento narė iš tokios šalies, kur yra labai stiprus žemės ūkio sektorius ir mes turime labai daug įvairiausių pakeitimų jūsų pranešimui dėl sieklų, dėl mišrių ūkių ir manau turėsime visus tos klausimus aptarti išsameu. Dar kartą dėkoju iš pranešimą ir norėčiau tikrai paprašyti tų, kas yra atsakingi, kad mums būtų skirta bent jau po 3 minutės pasisakyti. Dėkui. Tak, może rzeczywiście zamiast organizować parę spotkań. Aišku, kad vietoj to, kad organizuoti keletą posėdžių, galima būti viena ir galėtų būti vienas ilgesnis, tuomet galima būtų ilgiau kalbėti. Žinoma. Na, bet, bet dabar reikia pakalbėti apie tos dalykus, kurie esame etape yra svarbus, o bus dar viena diskusija taip pat ir po pakeitimų prie termino. Tai ponia Kostinger. Meinen Dank an den Berichterstatter. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai Hoisling. Smagu, kad kažkas kovoja prieš kengsmingas medžiagas, ribinės vertes ir taip toliau. Tikrai noriu padėkoti už visą nuveiktą darbą, ypač dėl ekologinių sieklų, ekologinių pašarų. Žalieji yra paskelbę tyrimo rezultatus, kad 85 procentai visų ekologinių sieklų e, Europoje yra pagaminami e, trijose įmonėse. Aš manau, kad reikėtų teikti paskatas tam, kad būtų plėtojamas e, šis sektorius. Manau, kad Europos ekologinių sieklų gamintojai turi turėti daugiau galimybių. Dabar dėl kalnuotų vietovių. Kalnuotose vietovėse e, yra daug galimybių plėtoti ekologinę gamybą, bet e, čia irgi reikėtų taikyti tam tikras išimtis, pavyzdžiui, dėl ūkių dydžio. Austrijoje didelė dalis ūkių yra maži, bet aš nelabai supratau, kodėl siūloma, pavyzdžiui, nustatyti 3000 keulių ribą. Ar 2999 keulė gyvens tikrai geresnėmis sąlygomis negu kad 3011 keulė. Aš manau, kad apie e, ribas ūkiams reikėtų dar toliau kalbėti. Pana Aguilera, ačiū pirmininkė. Aš e, noriu pritarti kolegai, kuris sakė, kad reikia daugiau laiko tokiai diskusijai, todėl pirmininkas ir sekretariatas turėtų užtikrinti e, tokią diskusiją. O dabar e, perinam prie esmės. Ekologiškas ūkininkavimas yra labai svarbus, tačiau aš nesuprantu, kodėl vėl ir vėl, kalbant šiais klausimais, kai kas sako, kad viskas turi būti ekologiška, visą laiką bus įprastinis ūkininkavimas ir ekologiškas ūkininkavimas. Todėl turime pasistengti tiesiog, kad būtų to ekologiško ūkininkavimo daugiau. O mišrus ūkininkavimas yra pripažįstamas, mes ko gero čia pateiksime pakeitimų. Pritariu kai kuriems jūsų uh, pranešimo aspektams. Per daug kas lieka komisijos rankose. Reikia dar daugiau dalykų įtraukti į pagrindinį reglamentą. Pavyzdžiui, 20 straipsnis jis yra labai svarbus. Dabartinė situacija yra bloga e, dabar, dabar esamam sektoriui. Čia teiksiu pakeitimų taip pat. Ir aš ne visiškai sutinku su jūsų pakeitimu. Reikia kalbėti apie ūkio dydį kalbant e, apie tai, ką dydis turi bendro su tuo, ar ūkis ekologiškas ar ne, aš nesuprantu. Aš suprantu, kad jūs esate žaliosios partijos, tačiau aš nesuprantu jūsų e, argumentų čia, panas Dorfman. Ačiū, pirmininkė noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų dvi valandas vyko labai įdomi diskusija apie Brazilijos žemės ūkį, nors tam nebuvo kažkokios tai rimtos e, progos. O dabar tokiam rimtam klausimui yra skirta tik 40 minučių. Man atrodo neteisinga. Dabar dėl ribinių verčių. Pavyzdžiui, Italijoje tokios ribinės vertės jau seniai galioja. Ir kaip kad sakė pranešėjas, kartais tikrai tai sukelia problemų. Nemažai ekologinių ūkių atsisako ekologinės gamybos tik dėl to, kad negali laikytis nustatytų ribinių verčių ir to nesugeba padaryti dėl to, kad e, šalia yra įprastinė gamyba e, vystančių ūkių. Tai manau, kad e, tai yra rimta problema ir ją reikėtų spręsti. Ačiū pirmininkė, ponia Hosling. Buvo įdomu klausytis jūsų pasisakymo. Ekologinė gamyba E, Bulgarija yra šiek tiek e, išvirkščia. Parlamentas turėtų būti aktyvesnis. Toliau, 196 pakeitime kalbama apie kontrolę ir e, ekologiškų produktų sertifikavimas. Trečiajame punkte minima rizikos vertinimas. Aš manau, kad reikia, kad ekologiškas ūkininkavimas būtų švarus, reikia išlaikyti kasmetinę kontrolę tai būtų garantija dėl kokybės. Ir aš manau, kad to nereikia atsisakyti. Kitas pasiūlymas, 352, sakoma, kad kriterijai bus nustatyti vėliau. Gal ponas Oisling gali pateikti daugiau informacijos apie tai, kada tie kriterijai bus apibriežti. Grupinis sertifikavimas yra nauja. Taip sumažintumas būtų biurokratinė našta, bet gamintojai norėtų žinėt, žinoti, kokiamis sąlygomis tai bus. Ekologiškai gamintojai mano šalyje susisiekė su manimi, su manimi ir labai nerimavo, sakydami, kad grupinis sertifikavimas gali lemti prastesnę kokybę, prastesnę kokybės kontrolę. Ir trečia, ką sakė ponia Kjostinger, dėl įvairių sėklų ir rušių, pavyzdžiui, vaisių ir daržovių rūšis. Mm, tos mm, rūšis yra svarbu, nes e, gali būti viena veislė sukurta viename regione ir taip ženklinama, tokiu būdu galima būtų skatinti vietinius gamintojus ir taip plėtoti naujoves tame sektoriuje. Aš pasiūsiu savo, atsiųsiu jums savo pasiūlymus vėliau. Ponas Takula. Kiitoksia puheenjohtaja ensinnäkin haluan lausua tässä kiitoksen häslingille. Olen tässä. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegai Häusling. Aš esu naujas senas parlamento narys, prisijungiau, e, vėl grįžau į šį komitetą, kai kolega Oli Renas grįžo į Suomiją ir norėčiau prieš minutę pateikti keletą idėjų Svarbiausia klausimai yra susiję turbūt su agentūra. Kitais čia minėtais dalykais aš pradėsiu nuo agentūros. Kaip teisės aktų rengėjai mes turime atminti, kad mums reikia mažiau, bet geresnių teisės aktų. Na, agentūra nieko naujo neduos, jau biurokratijos yra ir taip daug Rizika pagrįsta kontrolė turbūt e, būtų tai, ko lauktume Suomijoje, nėra prasmės tikrinti keletą kartų per metus, reikia pasitikėti ūkininkais, kad jie tinkamai dirba savo darbą, todėl rizika pagrįsta kontrolė būtų pakankama. Reikia mažiau biurokratijos, reikia E, protingiau naudoti pinigus, kad padėtume augintojams. Taigi, tokios mano kelios idėjos ir noriu padėkoti e, pranešėjai dar kartą. Ponas Agnijų, sakyčiau, kad iki šio pranešime, iki šio pasiūlymo dauguma ekologiškų ūkininkų Britanijoje e, mėgo Europos Sąjungą, o tai tikrai pakeis jų nuomonę pasidarys visiškai neįmanoma e, ekologiškai ūkininkauti mūsų šalyje laikantis šių taisyklių. Nėra jokio lankstumo, atsiranda didžiulė rizika, nes e, rinka yra nepastovi. Pirmiausia, e, mūsų ekologiškas sektorius gerai seka tą sektorių, yra tikrinamas gerai, tačiau yra grėsmė, kad Čia kalbam apie tai, kad tas, tas e, ekologiškas maistas yra daug geresnis už bet kokį, kokį ir nereikia jo užteršti. Tačiau daugelis e, daug kas nesupranta, kad e, daug kur į ekologiškus produktus patenka daug visokių kitų dalykų, kurie galbūt organiški, bet nebūtinai išvarūs ir maistingi tokių kaip visokių šakelių, vabzdžių ir panašiai, ponas Ferrand. Nenorite kalbėti gerai? Ponas Federlė. Ačiū pirmininkė. Ponas Ferrand, gerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane sutrūkdė kaimynas man. Mes su pasitenkinimu vertiname pono Hoislingo pranešimą, kuris atkreipia dėmesį į svarbiausius dalykus. Kalbant apie regionus, įvairių produktų kilmę, norėčiau pakalbėti apie tai, kas man yra artima. Tai yra socialinį dempingą ir kalbant apie ekologišką ūkininkavimą, kai kuriuose regionuose šiandien e, kyla grėsmių, nes tokia produkcija yra brangesnė. Todėl Reikia atsižvelgti ir į socialinį dempingą. Nes socialinio dempingo problemos turi būti įtrauktas į šio pranešimo turinį. Reikia kalbėti apie ekologiškus produktus, bet taip pat ir apie socialinį dempingą. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma pabrėžti, kaip svarbu taip keistis nuomonėmis mūsų komitete. Tai svarbu ir naudinga mums, komiteto nariams, suprasti, e, tokiu būdu galime, kas svarbiausia mūsų kolegoms. Ir galime tokiu būdu pasiruošti balsavimui. Pranešėjas eina teisinga kryptimi, lyginant su komisijos pasiūlymu, bet tikrai dar liko žingsnių, kuriuos reikia žengti. Yra, pavyzdžiui, trys e, punktai. Pavyzdžiui, ar gali būti pieno ar mėsos gamyba e, užtikrinama iš ekologiškai auginamų galvijų. Mišriuose ūkiuose Švedijoje mes pastebime labai aiškę tendenciją kur rizika yra paskirstoma derinant tradicinį ir ekologišką ūkininkavimą. Ir tokia galimybė turėtų likti ir ateityje, nes kitaip manau, kad ekologiški ūkiai nesugebės išlikti. Ir taip pat dėl Europos ekologinio ūkininkavimo agentūros įkūrimo. Man atrodo, kad tai nebūtų labai teisingas sprendimas, kaip sakė kolega iš Suomijos, todėl kad nereikia tokios papildomos biurokratijos. Reikia geriau jau susirūpinti rinkos saugumu ir padėti tam. Ačiū, ponas Flanagan. Dėkui. Noriu padėkoti, kolega, padėkoti kolegai Hoislingui už jo atliktą darbą. Taip, iš tiesų, aš sutinku su tuo, kad mums reikia daugiau laiko pristatyti visiems pakeitimams, nes jie yra labai išsamus. Ir aš, o aš turiu pasiūlymą tiems, kurie nori daugiau laiko pasisakymams. Gal mes galėtume kitą kartą pradėti posėdį laiku, nes aš jau keletą dienų čia vaikštau posėdžius ir aš dabar galvoju, ar aš teisingai moku skaityti, nes turiu jau prasidėti posėdis, o visi čia vaikštinėja ir plepa. Ir pirmininkas tada visus kaip vaikučius privalo versti sėstis į vietas. Aš pats savo mokykloje buvau valdybos narys ir pirmininkas, e, mokyklos e, direktorius užrakindavo duris. Jeigu vėluotum, vėluodavome penkeriais, e, penkiom minutėm, tai labai paprastai išspręsi šitą problemą. Dėkui. Pasižymėsiu šitą patarimą. Toliau komisijos atstovą, atstovė ponė Monik Panė. Prašau. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ypač ponui Hoislingui už pranešimo projektą, kuris yra labai svarbus. Mes jo laukiame nekantriai. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl tų priežasčių, kodėl komisija pateikė šį pasiūlymą. Visų pirma, kaip žinote, sektoriaus augimas yra labai svarbus. Jis sudaro apie 90, auga apie 99 procentus per, met, 9 procentus per metus. Iš nišinio proje, sektoriaus jis tapo e, gana, gana tokiu stambiu ir e, sudaro nemažą suvartojimo maisto produktų dalį. Antras elementas, kurį reikia pabrėžti, šis augimas didelė dalimi e, pasireiškia ir e, importo padidėjimu ir tokių produktų gamyba Europos Sąjungoje. Todėl manau, kad reikia palengvinti naujiems dalyviams patekti į šią rinką, į šį sektorių. Trečia, esama e, kontrolės sistema nėra pakankamai efektyvi, ją, jai priekaštų turi ir e, audito rūmai. Ketvirta, dabartinė veikianti sistema Nes reikia lygybės e, e, Europos gamintojams palyginti su importuotojais. Todėl e, reikia suderinti taisyklės labiau, kad iš trečiųjų šalių atvežami produktai atitiktų taisyklės, kurios taikomos vietoje auginamiams produktams. Ir be to reikia, kad vietos vartotojai perka tokius produktus, nes jie pasitikė logotipu, kuris garantuoja, kad e, produktas pagamintas laikantis taisyklių. Ir ypač, kad e, nenaudojami pesticidai tokiems produktams auginti. Taigi reikia e, tokios priežastis, dėl kurių pateiktas komisijos pasiūlymas Norėčiau taip pat pabrėžti vieną esminių pasiūlymų aspektų, tai yra likutinės vertės ir pasiūlymus dėl sojų, pesticidų likučių juose. Visą tai dėl tų priežasčių, kad nors ir užtikrinsime e, kontrolės sistemą dėl produktų naudojimų, kurie uždrausta, e, šių produktų vis tiek gali pasiteikti, pasitaikyti, nors ir būtų laikomas gamintojo taisyklių. Todėl tokie reikia suderinto požiūrį visoje Europos Sąjungoje dėl tų likutinių e, verčių. Todėl reikia, kad būtų vieningas požiūris visoje Europos Sąjungoje, kad e, vartotojai pasitikėtų organiškų ženklinimo. Matau, kad e, pirmininkas jau mosuoja plaktuku, todėl e, ir baigsiu savo pasisakymą. Mes e, tik, tikrai e, e, palaikome dialogą ir mes e, žiūrime į jūsų pasiūlymus lankščiai ir norime palaikyti konstruktyvų dialogą su dviem likusiamis institucijomis, kad e, pasiektume rezultato, kuris būtų mums naudingas visiems. Labai ačiū. Dabar prašome pono Hausling. Pakeitimus, noriu priminti, galima teikti iki 12 birželio. Antra. Bus dar viena diskusija po to, kai baigsis šis terminas. Ir trečia, prašau pona Hausling informuoti mus bendrai e, e, ir po pono Hauslingo pasisakymo perėsime į 4Q2 e, salę, kur su Endi komitetu kalbėsime apie klonavimą rytoj laisva diena, o po to vėl bus mūsų posėdis. E, prašom. E, Labai ačiū. Aš savo esminius pastebėjimus e, išsakiau jau anksčiau. Kolegoms norėčiau padėkoti už konstruktyvius pasiūlymus. Pritariu išsakytai kritikai. Iš tikrųjų, reikėtų surenkti dar vienas diskusijas, nes uh, E, daugelis Europos ekologinių ūkių e, turi abejonių dėl savo ateities. Aš tikiuosi, kad dar prieš vasaros atostogas pavyks suformuoti bendrą Žemės ūkio komiteto poziciją. Buvo e, išsakyta daug įvairių klausimų, pavyzdžiui, dėl, buvo teirautasi dėl mišrių ūkių, Aš pateikiau kompromisinį pasiūlymą šiuo klausimu, esu nusteikęs atvirai, geranoriškai. Tikiuosi, kad pavyks susitarti su valstybėmis narėmis. Valstybių narių e, kultūra skiriasi. Pavyzdžiui, galbūt Vokietijoje e, mišrėjai ūkiai ir neįsivaizduojame, o kitose šalise tokių ūkių gali būti apie 40 procentų. Taigi reikės e, rasti visiems tinkančią išeitį. Aš norėčiau, kad įsigaliojus naujam reglamentui ekologinių ūkių padaugėtų, o nesumažėtų. Manau, kad su komisija dar reikėtų padiskutuoti ir apie ribinės vertes. Pavyzdžiui, e, Vokietijos vartotojai apklausos metu pareiškia, kad jie nenorėtų, kad būtų sušvelninti kriterijai. ir nei vienas vartotojas nenorėtų, kad ekologiniai produktai jų sudėtyje būtų kenksmingų medžiagų. Gal ir ne visada vartotojų lūkesčiai yra realistiški, bet aš tikiuosi, kad pavyks problemą išspręsti. Tikrai nenorėčiau, kad būtų užkrauta dar didesnė našta ekologiniams ūkiams. Kaip jau sakiau, man svarbu, kad ekologinių ūkių padaugėtų po šio naujo reglamento įsigaliojimo, o nesumažėtų. czwartek głosowanie o dziewiątej prosimy przynieść karty potem mamy spotkanie po to e, rytoj e, kitą ketvirtadienį bus e, susitikimas su komisaru taip pat balsavimą nepamirškite kor, kortelių o dabar prašome į keturi kūdų salę kur aptarsime pakeitimus atsiprašau kad apribojau taip jūsų pasakymo laiką